diskusijas e, ir džiaugiuosi būsimomis diskusijomis. Ačiū. Ačiū pranešėjau, šią diskusiją baigime ir aš turiu šiek tiek pranešimų. Prancūzijos kompetitingos institucijos informavo mus, kad ponė Nora Bera yra išrinkta pietričių e, rinkiminėje apygardoje. Ir ji yra pakeičiama dabar Europos parlamente Mišelio Dantan. Ir birželio 16 dieną ponas Dantan čia pradeda dirbti. Ponas Abat ir ponas Greny buvo išrinkti e, Prancūzijos nacionalinės asamblėjos nariais. Ir pagal atitinkamus e, straipsnius ši funkcija yra nesuderinama su Europos parlamento pareigomis, todėl nuo birželio 17 dienos šiuos narius pakeis kiti. Uh, E, e, dauguma parlamento narių bus, e, jau yra pakeisti naujais nuo birželio 16 ar 17 dienos. Aš noriu pasveikinti naujosius kolegus ir galiu pasakyti pagal reglamento 3 straipsnio antrą dalį, kol šie kolegos E, dar nėra patvirtinti. E, seniai kolegos galės dar būti parlamente. E, Dabar periname prie vienos minutės pasisakymų ir pirmiausia suteiksiu žodį poniai Zaborskai. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė a pripomenula, že len... Aš norėčiau pasinaudoti tuo, kad nuo vakar įsigaliojo nauji mažesni e, tarptinklinio ryšio tarifai. Mes kalbame apie e, tokį tarptink, tokius tarptinklinio